ir kiek yra imamas veiksmų šioje srityje. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai. Ačiū už šį apibendrinimą. Baigiame bendras diskusijas. Balsavimas įvyks šiandieną. Dabar mes periname prie balsavimo.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 chers collègues, je pense que nous allons pouvoir commencer. Kolegos, pradėsime darbą. Mm, paprašyčiau dabar visiems susi, visus susėsti. Pradėsime nuo ponios Redos pranešimo dėl kibernetinio saugumo centro ir nacionalinio koordinavimo. Balsuosime bal bloku, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 11 pakeitimas dviejų dalių. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, kas an, už antrą dabar dalį, prieš, susilaiko patvirtinta. 25 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau 48 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 62 dvi, dvi dalis, pirma dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antra dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 159 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 160 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 161 dvi dalis, pirma dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, antra dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. 168 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 183 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, antra dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta Toliau 186 pakeitimas balsa, vardiniu būdu. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau atkrenta pakeitimai. Okay. 184 toliau, atsiprašau, sako pirmininkė, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už prieš susilaikę patvirtinta, kas už antrą dalį prieš susilaikę patvirtinta. Šimtas aštuoniasdešimt ketvirto antrąją dalį patikrinkime, balsuojame dabar su kortelėmis. Balsavimas baigiamas. Atmesta, atsiprašau, sako pirmininkė. Toliau 187 D vardinis balsavimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 89 toliau kas už prieš susilaikę patvirtinta. 185 vidalis pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta antra dalis už. Patikrinsime 185 pirmąją dalį. Pradedame vardinį balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinsime. 185 antrąją dalį tikrinkime dabar elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 120. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 188 kas už, prieš susilaiko atmesta. Toliau vardinis balsavimas dėl 181. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 182 kas už, prieš susilaikė. Patikrinsime elektroniškai. Balsuojame dėl 182. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar vardinis balsavimas dėl viso komisijos pasiūlymo. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pone Reda, jūs paprašėte žodžio, prašau. Derrière? <laughs> Pabandykite galbūt už jūsų esantį mikrofoną. Veikia, veikia jūsų mikrofonas, galite kalbėti. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos. Pagal 59 taisyklę e, norėčiau paprašyti perduoti šį klausimą komitetui pradėti tarp instituciniams dėryboms. Balsuojame dėl šio pasiūlymo, kas už, prieš, susilaikę, Patvirtinta. Taigi kompetitingam komitetui perdodama šis klausimas. Toliau, ponė Demonte, reglamentas, kurio dėl Junktinės karalystės išstojimo iš sąjungos iš dalies keičiamas e, reglamentas. Antras pakeitimas, pradama balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Šis patvirtinimas baigia pirmąjį svarstymą parlamente. Toliau ponios Deli pranešimas, reglamentas, kurio dėl Junktinės karalystės išstojimo iš sąjungos iš dalies keičiamas reglamentas, Toras Marto turizmo komitetas, pradedamas balsavimas vardiniu būdu. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Vėlgi pirmasis svarstymas baigiamas. Toliau ponios Maisner pranešimas uosto priimama įrenginiai, kuriuos pristatomos laivų atliekos. Pone Maisner, jūs norite pasisakyti, ar ne? Prašau. Dabar mikrofonas veikia. Kolegos, tik tai trumpai norėjau pasakyti, apie ką kalbame. Mes greitai balsuosime apie tai, kad laivų atliekų gerinimas bus efektyvesnis, nebus galima išmesti atliekų į jūrą, tai bus draudžiama, bus šimtų procentų e, renkamas mokestis už atliekų e, šalinimą, tai mums yra rimtas e, situacijos patobulinimas o taip pat ir mūsų žvėjai galės plastiko atliekas pristatyti prieimimo renginiams e, nemokamai ir tai yra tikrai labai gerai. Norėčiau padėkoti visiems už bendradarbiavimą ir tikiuosi plačios paramos. Tuoj viską išsiaiškinsime. 117 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Taip patvirtintas pranešimas. Baigiame pirmąjį svarstymą parlamente. Toliau pono Selimovič pranešimas priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytas elektroninių domenų aptarojimo priemonės taikymo perinamo laikotarpiu pratesimas. Septintas pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėl devinto dabar balsuosime, kas prieš, už prieš susilaikė. Patvirtin, patvirtinimas e, šio klausimo yra pirmas varstymo parlamente baig, pabaiga. Toliau kova su sukčiavimu negrinosiamis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu. 79 pakeitimas vardiniu būdu. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmasis svarstymas parlamente irgi baigiamas tokiu būdu. Toliau. Prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis didžiausias leidžiamas kai kurių medžiagų koncentracijos, įskaitant klot Martienidina. Vardinis balsavimas. Reikia kvalifikuotos daugumos. Pradedame elektroninį balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pone Taisen, jūs norėjote pasisakyti, ar ne, prašau? Uh, madam president ačiū pirmininke mieli parlamento nariai aš priimu domėn kad parlamentas patvirtino šią rezoliuciją komisijos reglamento projektas atitinka procedūrinius etapus nustatytus 99 metų tarybos sprendime dėl komitologijos ir taip pat atitinka 396 2005 metų reglamento nuostatas. Tai taip pat atitinka e, komisijos įgyvendinimo kompetencijos. Taip pat norėčiau priminti, kad nuolatinis komitetas patikė teigiamą nuomonę dėl dokumento projekto, o taryba nusprendė jau dabar tam neprieštarauti. Man labai gaila, kad Europos parlamentas atmetė tą priemonę, kuri remiasi EFSOS e, mokslinių vertinimų. Man atrodo, kad tokie uh, E, sprendimai kelia e, pavojų e, moksliniais duomenimis paremtam požiūriui mokslo srityje, tiksliau maisto srityje. Pirmininkė, dėkoju, dabar perėmė prie prie, periname prie prieštaravimo pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį, genetiškai modifikuoti kukurūzai 4114, vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau. Prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87419 vardinis balsavimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Prieštaravimas patvirtintas. Toliau trečias prieštaravimas. Genetiškai modifikuoti kukurūzai BT11 ir 162 1507 G21. Toliau vardinis balsavimas dėl jo. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas prieštaravimas. Toliau prieštariamas pagal 106 straipsnį veikliosios medžiagos įskaitant tiek klopridą. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta taip pat. Toliau pereiname prie ponios Piri pranešimo 2018 m. ataskaita dėl Turkijos. Pradėsime nuo 16 pakeitimo, vardiniu būdu balsuosime. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Deja, kolegos nėra labai aišku, patikrinkime elektroniškai. Pradedame balsavimą dėl penkto pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Devintoji dalis, originaliusis pirminis tekstas, trys dalis, kas už pirmą dalį, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta antra dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta, trečia dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 12 dalis, pirminis tekstas, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, antra dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau antras ir 19 pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Čia vėlgi nėra aišku, patikrinkime elektroniškai. Šeštas pakeitimas, pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau septintas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Pirminis tekstas 18 dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 21 dalis, 17 pakeitimas, 4 dalis iš viso. E, viso dėl visų dalių vardinių būdų balsuosime. Pradedame nuo pirmosios, pirmoji dalis. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antra dalis. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečioji dalis. Pradėkime balsavimą. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Ketvirtoji dalis. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau trečias pakeitimas. Vėlgi vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Deja, kolegos, man visiškai neaišku, vėl dėl aštunto balsuokime elektroniškai. Aštuntas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 dalies pirminis tekstas ir vardinis balsavimas pirma dalis. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antra dalis vėl vardiniu būdu. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trečioji dalis vardiniu būdu e, pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmo pakeitimo dabar balsavimas, pirmoji dalis jo, kas už prieš susilaikė, atmesta. Antra dalis kas už? Antroji dalis atkrenta, atsiprašau, sako pirmininkė. Toliau ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Patikrinti prašo kolegos. Gerai, dėl ketvirto elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dešimties balsų skirtumų. Paprašysiu visų aiškiai kelti rankas. Toliau, devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirminis tekstas toliau, trys dalis, kas už pirmą, prieš, kas, susilaikė, atmesta, kas už antrą, prieš, susilaikė, priimta, trečia dalis už, prieš, susilaikė. Čia vėlgi mažiau aišku, pasitikrinkime dėl trečiosios dalies elektroniškai balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau balsuojame dėl dešimto pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinkime elektroniškai. Dešimtas pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau balsuojame dėl pirminio teksto vardiniu būdu. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau pirminis tekstas, vardiniu būdu, pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 D, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Toliau 14 vardiniu būdu pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 15 vardiniu būdu pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau dėl pirminio teksto dvi dalis. Kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta antra dalis. Vardiniu būdu pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau originalusis tekstas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. E, toliau dėl šešto pirminis tekstas už prieš susilaikė patvirtinti. Toliau 17 pirminis tekstas už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau 19 originalus tekstas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar dėl viso teksto balsuojame, dėl viso pranešimo vardinių būdų pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pone Piri. Jūs paprašėte žodžio. Mėly kolegos, ačiū už tokį signalą tarybai dėl sustabdymo dėrybų su Turkija. Tai yra solidarumo su Turkijos demokratai ženklas. Norėčiau padėkoti pranešėjams šiuo klausimu, kurie jau ne vieną kartą tokius pranešimus rengė. Ačiū, kad e, subūrėte parlamentą šiuo klausimu. Ačiū, dabar siūlau pereiti prie pono Vandenkendelarė. E, pranešimo Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras, 19 metų metinio augimo apžvalga. Dabar balsuosime dėl 18 pakeitimo vardiniu būdu, pradedamas balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 19 vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 20. Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21. Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 22. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 23. Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 24 vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 25 vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 26 vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras vardinis balsavimas. Jeigu norite, pastikrinsime dėl pirmojo pakeitimo, pradedame. Baigiame. Atmesta. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. atmesta. 11 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 12 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas e, vardinis balsavimas. Pradedame. Pasavimas baigtas. Atmesta. Septintas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl 13 pakeitimo, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas, svartinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Keturioliktas pakeitimas, svartinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl 16, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl 17 pakeitimo, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl dešimto pakeitimo. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Ir Paskutinis pranešimas, ponios Harkin pranešimas, Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. Balsuojame dėl antro pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinsime elektroniškai, kad nesuklystume, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta dėl pirminio teksto, pirmos dalies, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, ant, dėl antros dalies už, prieš, susilaiko, patvirtinta, dėl trečios dalies už, prieš, susilaiko, atmesta, atrodo, bet pasitikrinkime dėl trečiosios dalies elektroniškai. Balsavimas baigtas. atmesta. Pirminis tekstas, dešimta dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Pirmas vardinis balsavimas, pradame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame. Balsavimas baigtas. atmesta. Dėl pirminio teksto pirmos dalies, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, dėl antros dalies, už, prieš, susilaiko, atmesta, atrodo, pasitikrinkime dėl antrosios dalies pirminio teksto, pradedame. Baigime balsuoti. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl septinto pakeitimo pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dėl pirmiejo teksto 26 dalies, pirmos dalies už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antra dalis už, prieš, susilaiko. Neaišku, pasitikrinsime elektroniškai. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Dėl 32 dalies pirminio teksto, kas už, prieš, susilaiko. Čia taip pat neaišku, pasitikrinsime dėl 32 dalies. Sprendame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl trečio pakeitimo pirmos dalies. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta dėl antros dalies vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dėl pirminio teksto, dėl pirmosios e, dalies, vardinis balsavimas, pradame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta dėl antros dalies, vardinis balsavimas taip pat pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 41 e, dalis, kas, pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, antra dalis, už, prieš, susilaiko. Neaišku, pasitikrinsime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečia dalis, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirminė dalis 45, pirminio teksto 45 dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Konstatuojamoji dalis G, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečioji dalis, už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinsime dėl trečiosios dalies. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dėl penkto pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vardinis balsavimas dėl, dėl visos rezoliucijos. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Balsavimai šią popietę yra baigti. i hope that she comes soon. arvoisat kollegat pyytäisin teitä istuutumaan. kolegos prašyčiau jūsų visų susėsti o visi kurie nori kalbėtis tegu kalbasi jau už salės durų, nes mes tęsime posėdį. Seuraavaksi esityslistalla on ähm, Toliau mes diskutuosime apie kolegų Delangė ir Gvaltierį pranešimo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio. Pirmiausiai žodis bus suteiktas pranešėjams. Išklausysime kolegos Delangė. Keturias minutės, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasistengsiu padaryti visą, ką tik galiu, nes dabar kol kas labai daug triukšmo šioje salėje. Ponios ir ponai. Man atrodo, kad e, tie, kurie norite padiskutuoti nepranešimo tema, turėtumėte tai daryti nesalėje. Dar kartą dėkoju, ponė pirmininkė. Tai aš pasakiau štai ką. Labai gerai, kad mes galime susitarti dėl labai sudėtingo politinio dosie. Tai yra svarbus dosie, nes mes kalbame apie finansinio sektoriaus ir bankų stabilumą. Mes kalbame apie sektorių, kuris iki šiol yra labai pažeidžiamas, trapus. 820 milijardų jų balansuose yra neveiksnių pozicijų. Ir tai reiškia rimtas problemas finansiniam sektoriui. Aišku, bankai turi mažai manevro laisvės finansuoti ekonomiką kadangi jų rankos yra surištos, kaip jau minėjau, 820 milijardų. Mes kalbame apie paskolas ūkininkams, MVI, e, įprastiems e, ūkiams. Paskolos buvo sutikta pateiktos tuo metu, kai vyravo visai kitokios nuotaikos, kai buvo paskatų skalinti. Mes nekalbame apie pinigus, mes kalbame apie žmonės, apie įmonės, apie žmonių namus ir apie jų gyvenimą. Tad mes kalbame apie tai, kad reikia ambicingo požiūrio šiuo klausimu, tačiau ir atsakingai žiūrėti į problemą. Ko galima imtis? Bankai praeitįje ir Europos centrinis bankas kiekvienam individualiam bankui spręsdavo blogų paskolų problemą. Dabar bankai patys turi sukurti atidėjinius tam, kad sugebėtų sušvelninti problemos padarinius. Mes kalbame apie trejus metus e, arba devynerius metus, kai paskolos yra neveiksnios Mes kalbame apie paskolą susijusią su būstu, mes kalbame apie būsto paskolas. Aišku, Europos centrinis bankas kaip toks figuruoja šiame kontekste ir gali numatyti papildomas prievalės individualiems bankams tam, kad procesas būtų pagreitintas. Bet procesas bus skausmingas, tačiau mes tikimės, kad geriau dabar trupučiuką pakentėti, nei uh, tas skausmas iš viso nesibaigs ir bus perkeltas kitai kartai. Kitaip tariant, bankai turi, yra sukaupę didelius praeities e, laikotarpių skolas ir tas paveldas, jisai išlieka. Mes kalbame apie tai, kad tos sukauptos blogos paskolos daro poveikį. Mes dirbame su dabartiniais pranešėjais šiuo klausimu ir tikimės, kad parengsime atitinkamą sprendimą dar prieš prasidedant rinkimams po poros mėnesių. Mes kalbame apie labai jautrę, jautrų dosiją ir manyčiau, kad galime būti galime didžiuotis, kad ES laikosi duotų pažadų. Norėčiau padėkoti savo bendra pranešėjams, komisijai, tarybos pirmininkaujančiams valstybėms Austrijai ir Rumunijai. Ir norėčiau pasakyti, kad galbūt ir sausas dosie techniškas, bet nepaprastai svarbus. Dėkoju. Ačiū. Dėkojame kolegijai Delangė. Toliau kalbės kolega Gvaltieri. Keturias minutės, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Neveiksnių paskolų pozicija. Klausimas buvo pakankamai detaliai aptartas ir ši problema buvo identifikuota kaip viena iš e, esminių problemų ir rizikos faktorių kylančių Europos bankų e, sistemai. Pagrindinė priežastis šitų e, problemų yra gili ekonominė krizė, dėl kurios nukentėjo daug valstybių narių. Paskui prie to prisidėjo griežtų ekonominių priemonių e, pasiekmes. Kai kuriuose valstybėse narėse taip pat yra pasakytina, jog kai kuriais atvejais neskaidrios E, skolinimo praktikos ar netinkama vadyba. Taip pat buvo papildomos priežastys. Tiek nacionalinių e, lygmenių, tiek Europos lygmenių jau buvo imdasi tam tikrų priemonių sprendžiant tas problemas ir dėl to smarkiai sumažėjo neveiksnių paskolų kiekis. Mūsų parengtas tekstas e, ir norėčiau padėkoti kolegai Esterdėlangė už puikų bendradarbiavimą Mes per rekordinį laiką e, pasiekėme susitarimą, vykstant tokiam jautram teisėkuros e, e, procesui kaip šis. Ir tame tekste mes numatome, kad turi būti taikomas priemonės, kuomet tokių neveiksnių paskolų masė susidaro per didelė. Kita vertus, nenumatytos priemonės, kuriomis siekiama paremti e, ekonomiką, siekiant, e, kad e, nenukentėtų e, tie asmenys, kurie yra paėmę tokias e, paskolas. Tad e, tos priemonės yra e, pagal veiksmų pagal tarybos veiksmų planą taikomos e, ypač toms paskoloms, naujoms paskoloms, kurios dabar yra teikiamas ir numatytas pakankamas e, laikas, kad e, pereinamasis laikotarpis, kad būtų galima prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Taip pat tame tekste yra numatyti tam tikri reikalavimai, kurie taikomi bankams. Tie reikalavimai yra e, susiję su atidėjimais, su e, garantuotomis, su paskolomis, kuriuoms taikomos garantijos ir e, su tomis paskolomis, kuriuoms netaikomos tos garantijos. Siekiant užtikrinti, kad krizės atveju mažiau nukentėtų reali ekonomiką. Mums pavyko sumažinti neigiamus e, padarinius, kurie kyla tokiais atvejais. Taip pat e, reikia nepamiršti, jog e, šitos priemonės taip pat leidžia išvengti neigiamų pasiekmių mažoms ir vidutinėms įmonėms įmonėms be kita ko. Taip pat norėčiau e, dar paminėti bankų priežiūros kai kurių e, aspektų buvimą šioje sistemoje. Tuo yra siekiama, kad specializuoti operatoriai nenukentėtų ir kad geriau būtų apsaugomi vartotojai E, apibendrindamas norėčiau pasakyti, jog šis mūsų parinktas tekstas yra gerai subalansuotas, jisai prisideda prie bankinės rizikos mažinimo ir prie neigiamų pasiekmių realiai ekonomikai ir vartotojams mažinimo. Ir todėl mes manome, kad reikėtų e, paremti šį tekstą. Dėkuoju kolega Valtierį. Toliau žodį suteiksiu komisijos vicepirmininkui, kolegai Dombrovskijui. Garbus e, bendrapranešėjai, ponė Delangė, ponė Gvaltierį, Ponios ir ponai parlamentarai, pirmiausiai norėčiau pasveikinti Jūs su tuo, kad nuo pat pradžių ėmėtės nuo praėjusių metų Liepos šio dosie su tokiu atsidėjimu, nes tai padėjo pasiekti politinį susitarimą dėl teksto, dėl kurio balsuosite rytoj. Mes intensyviai dirbome pastaraisiais metais, siekdami sumažinti riziką ir sustiprinti Europos bankų sektoriaus ansparumą. Prudenciniai e, saugikliai leidžia reaguoti į bankuose sukauptas neveiksnės paskolas. Jos yra bankų e, balansuose po finansinės krizės ir, aišku, e, turi neigiamą poveikį ekonomikai. Mes matome, kad e, jeigu nepakankamai greitai išspręsime šią problemą, tai turės neigiamą poveikį bankų gyvybingumui ir realiai ekonomikai. Mes padarėme rimtą pažangą Tačiau matome, kad proporcija išlieka dar nepalanki, lyginant su kitais regionais ir turint galvoje BVP augimą. Tad padarytos pažangos negalime laikyti kaip savaime suprantamos. E, tas kaupimasis neveiksnių paskolų yra blogas, kalbant apie finansinį stabilumą, kalbant apie darbo vietų kūrimą. Mes galvojame, kad prudenciniai reikalavimai leis užkirsti kelią blogų paskolų kaupimuose balansuose, jų neužtikrinus. Mes numatome atitinkamus minimalius standartus būsimoms paskoloms, jeigu jos tampa neveiksniomis valstybėse narėse ir bankuose. Tai bus labai svarbus papildymas, kalbant apie dabar egzistuojančius priežiūros instrumentus, kurie bus taikomi individualiai priklausomai nuo banko individualių aplinkybių. Tad e, tie e, prudencinė finansinio stabilumo stiprinimo priemonė yra labai svarbi siekiant sukurti bankų sąjungą. Tačiau mūsų bank, darbas dar kol kas neužbaigtas. Jūs žinote, kad e, finansinio stabilumo stiprinimo priemonė yra tik tai priemonių rinkinio dalis, siekiant labiau užtikrinti vykdymo priemonės neveiksnių paskolų srityje, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą antrinėje rinkoje. Tad mes kalbame apie tai, jog dar reikia toliau e, daugiau skirti dėmesio antriniai rinkai, kai mes kalbame apie neveiksnės paskolas. Dėkoju. Dėkoju Jums, komisarė. Toliau kalbės frakcijų atstovai. Pirmiausiai EPP frakcijos atstovas, ponas Geraldas, dvi minutės madame la présidente euh, on m'a demandé euh, de joindre un débat. ačiū pirmininke manęs euh, paprašė pasisakyti diskusijoje dėl taupymo politikų ir ryšių tarp valstybių narių. Ko gero, man ne vieninteliam susidarė įspūdis, kad finansinė krizė ir jos pasiekmes paliko labai rimtų žaizdų Europos vienybėje. Tos žaizdos dar nėra visiškai išgydytos. Finansinė sistema tokiamis aplinkybėmis labai nukentėjo, tai turėjo pasiekmių ir piliečių gyvenimams. Finansinių institucijų vaidmuo labai svarbus užtikrinant tinkamą visuomenės e, e, funkcionavimą. Finansinis įsikišimas taip pat labai e, svarbus ir mūsų finansinių sistemų gyvybiškumui. Tik tai taip visi mūsų piliečiai gali e, išlošti iš mūsų įmonių ekonominio potencialo. Nepamirškime, kad tie pacientai ne vien tik bankai, bet ir atskiri žmonės, in, fiziniai asmenys. Reikėtų neveik, neveiksnių pozicijų e, sprendi, problemos sprendimas, ko gero, e, būtų geriausia žaistų, žaizdų gydimas visiems nukentėjusiems. Norėčiau padėkoti pranešėjui už subalansuotą požiūrį į, tą, į tuos daugybinius iššūkius. Nepamirškime, kad e, siekiant, kad gydimas būtų sėkmingas, reikia taip pat nuryti ir karčią e, piliulę, tabletę. Reikia e, protingai finansus valdyti. Tokia politika ne, nėra vien tik tai stagnacija, kaip kad dažnai tai yra sakoma. Tai užtikrina ir tvarų augimą. Na ir galiausiai taupimo politika nėra kažkokios piktybinės priemonės e, valstybėms narėms primestos, tai yra neatsakingo valstybių elgesio pasiekmi. Ačiū ponui Gerold, dabar socialistų vardu pona Nina Gil. Dvi minutės. President. Uh, uh, Gerbiama pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti pranešėja. Neveiksnios pozicijos yra finansinės krizijos palikimas. Per ankstesnį dešimtmetį ES nesijėmė reikalingų priemonių šioje srityje. Nuo 2015 metų neveiksnios pozicijos sudarė 400 milijardų e, lėšų, Aišku, dar daug ką reikės čia veikti ir daug mums, mums iššūkių laukia e, bankų sektorėje. Reikia sutvarkyti įmonių balansus, todėl aš labai džiaugiuosi e, tinkamu tekstu po trilogo, nes dabar tik tai to dėka bankų balansuose neveisnios pozicijos atitinkamai bus tvarkomos ir tai bus išvengta neigiamo poveikio ekonomikai. Kai bus ženkliai sumažinta e, rizika bankų sektorija ir kai bus priartėta e, prie bankų sąjungos galutinio sukūrimo, vis dėlto keletas problemų dar išliks. Pirmiausia, mums e, reikia e, Europos indėlių sistemos, e, reikia vienodo visų indėlininkų Europoje apsaugojimo, nes dabar dėl ideologinių priežasčių kai kas tai blokuoja. Mes lab, Aš labai tikiuosi, kad per kitą kadenciją tai bus išspręsta. Be to, tvarus finansavimas turi būti ne išimtimi, o taisyklė. Bankai yra atsakingi e, už daugą. Ir štai mes ėmėmės neseniai žingsnių šioje srityje, tačiau norėčiau paklausti komisijos, kaip bus užtikrinta, kad bankai prisims savo atsakomybę. Na ir galiausiai finansinės krizės pasiekmes piliečiams buvo didžiulės. Mes negalime leisti,